atrodo, viskas kiek kitaip nebuvo suderinta vakar. Taigi, pirmiausia, aptarsime 26 darbo atverkės punktą. Tai yra panaudota brandulinio kūro ir adaptyvių atliekų tvarkymas. Um. Na, o po to mes kalbėsime apie 25 e, darbo atvarkės punktą BVP ir kiti rodikliai pažangai iki 20 pasaulį vertinti. Na, o likus Likusiai darbo tvarkais e, punktai liko ne iš, nepakeisti, tai yra nedėlygimo kiekį pažiūrė ir BŽUP. Na ir, ir prieš pradant posėdį noriu suteikti žodį ponė Harms, ponė pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie vakarykščio pono at, komisaro Atingerio pasisakymo mūsų komitete. Na ir jeigu jau yra komisijos atstovų, norėčiau užduoti jiems klausimą, o kartu suformuluoti ir šio, šio komiteto valdybos, valdybai nors formuluoti um, raginimą. Na, špygelėje rašoma, kad po Oettingerio pasisakymo Vokietijos biržos kursas DAX gerokai smuko. Pono Oettingerio uh, atstovės spaudai pasak žiniasklaidos, kreipėsi į visuomenę, į žiniasklaidą ir nurodė, kad e, vakarykščiai pono Ettingerio vertimai rėmėsi vien tik tai žiniasklaidos pranešimais. Mane tai šiek tiek sutrikdė. Taigi norėčiau sužinoti, kokio masto uh, ryšius palaiko ponas uh, e, Otingeris su Eurotomu, uh, tarptautinė e, brandalinės energetikos agentūra, o taip pat ir su nacionalinėmis brandalinės energetikos priežiūros institucijomis, kurios vertina padėtį Japonijoje. Ja. Na ir aš. Na ir norėčiau sugraikuoti uh, e, pono Oettingerio atstovės spaudai pasisakymą, nes mano tai, kaip jis vakar pasisakė, kaip jį pasisakė, tai tikrai nepadeda kurti pasitikėjimo. Dėkoju. Prieš sutikdama žodį kitiems, norėčiau pasakyti, kad už vakar aš dalyvavau kitame susitikime su komisaru Oettingeriu ir jis e, pasakė lygiai tą patį, formulavo lygiai taip pat visiškai tą patį, tie patys žodžiai. Taigi mane stebina tai, kodėl rinkos anksčiau nesureagavo Richardas Zeberis. Dėkoju dėl darbo atvarkės. Na, man rodas. E, neradau to darbo tvarkės punkto, apie kurį kalbėjo ponė Harms. Na, turint galvoje, vis dėlto, turint galvoje šio. Um, klausimas svarbą, aš paraginčiau ponę pirmininkę laikytis darbo tvarkės. Aš manau, kad tie klausimai, kuris kelia ponė Harms, gali būti išspręsti formaliu būdu ir galbūt ir kolegos iš komisijos nebūtinai yra šio klausimo specialistai. Na, yra patvirtinti šio komiteto darbo tvarkė ir paprašyčiau būtent ir dirbti pagal šią darbo tvarkę. Nes kiek supratau, darbo atvarkė nebuvo keista. Dėkuoju, ponė Prodė, ar ketinate pasisakyti? Kągi, perdasime šį klausimą koordinatoriams. O kai dėl vakarykščio komisaro Oettingerio pasisakymą, tai aš norėčiau prie jūsų grįžti vėliau, prie šio klausimo ir pakomentuoti jį vėliau. ponas Brodi, dabar jau nebeketina pasisakyti, kiti prašo žodžio, nenoriu diskusijų dėl šio klausimo. Pone Harms e, padarė pareiškimą, aš manau, kad šį klausimą galėsime aptarti koordinatorių posėdėje. Nu, dabar norėčiau perėti prie pirmojo mūsų rytinės darbo tvarkės punkto, tai yra panaudoto brandalinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo. Ir dabar suteiksiu žodį Paveliu Pocui. O, navrhovaná směr. Ačiū, ponia pirmininkė. Siūlomoje direktyvoje pateikama panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo teisinė sistema. Tai persvarstytas komisijos pasiūlymas 2003 metų. Be to 2009 m. 72 direktyvos priedas pridedamas, kurioje kalbama apie brandolinio kūro saugojimą. Kiekviena valstybė turi brandolinio kūro ir mums yra labai svarbus ilgalaikis saugumas ir taip pat saugojimas. Brandolinio kūro atliekos turi būti saugomos saugiai. ir reikia ypatingų priemonių, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Pasga, pagrindinis principas saugojimo turi būti apsaug, apsaugojimas ir o ilgalaikėje perspektyvoje mes turime laidoti brandolinį kūrą, kad apsaugotume nuo jo šalutinio poveikio. Be to, mokslininkų išvada patikė, kad geologinis laidojimas giliai po žemę yra saugiausias būdas. Tačiau nei vienoje valstybėje nėra galutinio laidojimo įrenginių. Mm, brandolinė pramonė egzistuoja daugiau negu 50 metų, tačiau nebuvo sukurta nei viena laidojimo vieta. Taigi galioja etinis principas, kad visuomenė turėtų neužkrauti naštos ateinančioms kartoms. Todėl, nes būtent dabartinė karta naudojasi brandolinės energijos, brandolinės brandolinę energiją elektros gavybai. Taigi vis tiek dauguma šalių dar nėra prieimusios pagrindinių sprendimų dėl panaudoto brandolinio kūro. Todėl reikia ES mastu patvirtinti gairias, kurios e, leistų tvarkyti brandolinio kūro atsargas, bet to reikia atlikti tyrimus. Taigi, aš manau, kad visos ES valstybės turėtų patvirtinti nacionalinės programas, kurios aptartų brandolinio kūro atliekų saugojimą. Ši direktyva yra atitinka e, ES įstatymus. Nors sakoma, kad tvarus brandolinio kūro naudojimas yra teigiamas, tačiau 40 e, e, gaunama, Europos Sąjunga gaunama elektros energijos iš brandolinio kūro 40 procentų, kai kuriuose valstybėse netgi 80. Taigi ekspertai mano, kad giluminis laidojimas radioaktyvaus kūro atliekų yra pagrindinis geriausias būdas įsaugoti, tačiau vis dėlto dar reikia atlikti tyrimus. Tačiau vis dėlto šis būdas turėtų būti remiamas finansiškai. Yra specifinių atvejų, kai valstybės narės brandolinės atlikas nusinti perdirbama į kitas valstybės narės. Na ir kai kurios perdirbančios valstybės tos um, pasiliko um, tos. Uh, radioaktyvios atlikos ir tiesąkant radioaktyvios atlikos turėtų būti gražintas į tas šalis, kurios buvo pagamintas. Na ir e, Mes įsitikinęs, kad nepriklausomai nuo kiekvienos valstybės narės politikos e, radioaktyvaus kūro atliekų sagmas yra, yra labai aktualus dalykas. Taigi aš manau, kad pasiūlymai dėl direktyvos turi išlikti po techninio pobūdžio ir neturėtų tapti politinės kovos laukais, e, kuriuose bus kovojama dėl e, pačios brandalinės energetikos ateities. Ačiū. Dėkuoju, ponai Pocai. Kągi, siūlau pradėti diskusijas, ar kas nors norėtų pasisakyti. Ponas Bartolotsi, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad kai kalbame apie šiuos klausimus, tai turėtume atsižvelgti į dabartinę aktualią situaciją. Aišku, šis klausimas yra sudėtingas, kontroversiškas, todėl turime elgtis labai atsakingai. Neturėtume e, vadovautis retoriškais ir demagogiškais argumentais. Mes turime labai konkrečiai kalbėti apie šio klausimo specifinius aspektus. Na, e, jeigu pažvelgsime šią siūlomą direktyvą, tai e, konstatuojame, kad egzistuoja europinis pagrindas dėl panaudotų brandulinio kūro saugojimo. Ir manau, kad ši direktyva papildo tarptautinius standartus reikalavimus, juolab, kad brandulinė energetika yra vienas iš prioritetų. Ir pažvelkime Eurotomo sutartį direktyva atitinka ir jos reikalavimus. Ir aš manau, kad kai kalbame apie šią direktyvą, tai pirmiausia reikia galvoti apie saugą, e, aplinkos saugą, taip pat ir žmonių sveikatą. E, numatyti e, reikalavimai turi būti privaloma pobūdžių ir jie turėtų apimti visą grandinę. Tai yra atliekų tvarkymą, gabenimą, saugojimą, perdarbimą. Taigi reikalingas teisinis pagrindas. Ypač, kai kalbame apie galutinį tokių radioaktyvių atliekų laidojimą e, nes dauguma valstybių narių yra pasirašę tar EIA konvenciją, tačiau nėra, yra, Euro, nėra europinių teisės aktų reglamentuojančius šios aspektus. Taigi ir svarbu, kad būtų sukurtas pagrindas, kuriuo valstybės narės remdamasis galėtų patvirtinti nacionalinės e, radioaktyvių atliekų saugumo ir laidojimo programas. Taigi reikalingas europinis teisinis pagrindas, kuris užtikrintų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, o taip pat ir su trečiosiomis šalimis ir atitinkamuose sutarimuose turėtų būti numatyti labai aukšti saugos standartai. Ir ankstesnėse direktyvose, o taip pat ir Eurotomo sutartyje jau yra panašių nuostatų. Ačiū. Ačiū kolegai Bertolociui, <clears throat> Ana Rosbach, po to Rebeka Harms. Ačiū pirmininkė. Aš šiandien ketinu kartoti kolegų minčių, tačiau maždaug prieš mėnesį lankiausi Suomijoje ir taip pat apsilankiau brandolinėje jėgainėje. pradėjau galvoti, kodėl mes norime laidoti brandalinės atlikas, turint omenyje, kad e, tos medžiagos e, dar turi maždaug 50 procentų nepanaudotos energijos. Prieš jas laidojant dar jas reikia 30 metų laikyti vandenyje ir per tą uh, laikotarpį, nes išskiria pakankamai daug e, energijos. E, <clears throat> Taigi Suomija yra labai kropštus žmonės ir jie bando viską sutvarkyti teisingai. Aš mačiau, kaip jie rengia tas požeminės saugyklas arba kapinynus. Esu tikra, kad e, jie viską daro labai saugiai, tačiau manau, kad tikrai gaila ir gėda, kad tiek daug energijos bus palaidota, jos nepanaudojus. Man būtų įdomu sužinoti, nebūtų galima e, panaudoti tų medžiagų ir jų išskiriamos energijos, pavyzdžiui, medicinoje arba kitose sritise. Ir, e, ypač turint omenyje, kad reikia 30 metų jas laikyti didžiuliuose baseinuose, o tai yra tikrai labai nesaugu. Ačiū žaliųjų frakcijos atstovė Rebeka Harms. Ähm, Ačiū dar kartą dabar. <clears throat> Rimtai noriu pasisakyti dėl svarstamo darbo atvarkės punkto. Lygiai grečiai pramonės komitete pradėjome svarstyti komisijos pasiūlymus. Pirmiausiai noriu pasakyti, man krito į akis tai, kad esama didžiulio skirtumo tarp svarstymų ankstesnio ir dabartinio šios direktyvos pasiūlymo. Anksčiau jo Dipalacijos siūlė atitinkamą direktyvą priimti dėl radioaktyvių atliekų viso Europoje saugojimo. Šios direktyvos tikslas buvo saugiai išsiaiškinti visas aplinkybės susijusias su atliekų saugojimu prieš pradedant arba man plėtoti brandolinės energetikos sektorių. Taigi pirmiausia, nuspręsti, ką turime daryti su atliekomis ir po to priimti sprendimus, ar reikia investuoti į brandalinę energetiką. Šioje direktyvoje mes tos sąlygos pasigendame ir e, dėl to mano frakcijai kyla daugiausiai klaustukų. Komitetą, kuris šiuo metu svarsto šią direktyvą, nepakankamai dėmesio skiria tiems sunkumams, su kuriais susiduria Švedija statydama galutinę, e, galutinę atliekų saugyklą ir su Vokietijoje veikiančioje saugykloje įvykusią avariją. Pranešėjai e, buvo pakviesti atvykti į Vokietiją e, daug kartų ir būtų buvusi sudaryta galimybė jiems apsilankyti e, Hasėje galutinėje e, atliekų brandalinių saugykloje, atlikti tam tikrą ekspertizę. Deja, iki šiol ne vienas pranešėjų <clears throat> ne priėmė tokio kvietimo apsilankyti Vokietijoje dėl direktyvos projekto. Noriu pirmiausiai pastebėti, kad radioaktyvių atliekų apibrėžimas mūsų nuomonė nėra tinkamas pasirinktas kiekvienai valstybei leidžiama nuspręsti laisvai, ar e, panaudoti kūro elementai gali būti toliau naudojami ir laikomi panaudotinų išteklių ar radioaktyviomis atliekomis. <clears throat> Šiame kontekste galima tuos panaudotus kūro elementus jeigu jie nėra laikomi atliekomis, eksportuoti į trečiasias šalis. Tokiu būdu didžiulė grėsmė e, keliantis radioaktyvieji elementai e, brandolinio kūro gali būti eksportuojami į kitas ES valstybės arba Rusiją. Mano frakcija per e, būsimas diskusijas dėl e, šios direktyvos kels šios reikalavimus. Mes pageidaujame, kad direktyva apimtų visas radioaktyvesias atlikas, ne tik nedidelę jų dalį, dalį taip pat ir kad apimtų urano rudos e, gavybos atlikas, kad apimtų uh, tas atlikas, kurios susidarė dėl e, ankstesnių arba dabartinių karinių veiksmų atskirose valstybėse narėse. Mes e, aiškiai pagėdaujame, kad e, radioaktyviomis atliekomis būtų laikomi panaudoti brandolinio kūro elementai kad būtų teikiama inform, taip pat laikoma atliekomis, taip pat ir brandolinio brandolinio kūro atliekų perdirbimo metu išsiskirianti e, spinduliuotė, e, kaip Prancūzijoje vienoje e, brandolinio kūro perdirbimo gamykloje. Ir taip pat ta brandolinė spinduliuotė radiacijoje patenka į jūrą, Jūs, ją taip pat reikia laikyti brandolinėmis atliekomis, taip pat norime, kad būtų numatyta galimybė <clears throat> matuoti e, radiacijos spinduliuotę, kuri išskiriama iš e, nedidelę radiaciją skleidžiančių brandolinių atliekų, nes šiuo metu kai kuriuose ES valstybėse galima e, nedidelį radiacijos kiekį išskiriantį betoną panaudoti, perdirbti ir panaudoti e, pakartotinai kaip statyvinę medžiagą. Mes nemanome, kad tai yra priimtina. Taip pat mūsų frakcija mano, kad direktyvoje būtina svarstyti naujas grėsmės kylančias seisminėse regionuose ne tik e, brandolėms jėgainėms, tačiau taip pat ir e, brandolinių atliekų saugykloms, nes Japonijoje po žemės drebėjimo kilo didžiulis problemos e, Hokašų vietovėje, kur yra saugojamas panaudotas brandolinis kūras ir yra statoma brandolinio, panaudoto brandolinio kūro perdirbimo gamykla, į tai reikia atkreipti dėmesį. Rezoliucijos projekte mums taip pat nepatinka, kad negalime aiškiai nustatyti, kas yra atsakingas už sprendimų prieimimus ir e, koks yra numatytas konsultacijų su ekspertais mastas. E, direktyvoje teigiama, kad pasirinktas labai atviras požiūris, tačiau jo mes nelabai galime jo suvokti. Taip pat ne, nesuprantame, <clears throat> kad uh, atsakomybė už uh, brandolinio kūro perdirbimą ir uh, galutinį saugojimą numatyta uh, kūro naudotojams mes laikome tai silpnaja šio pranešimo vieta, nes sunku įsivaizduoti, kad po 50 ar po 70 metų, kai, tuomet, kai, kai, kai kuriuose valstybėse bus pastatytos galutinės brandolinių atliekų saugyklos, tos valstybės turės pakankamai finansinių lėšų, kad galėtų atliekas tinkamai juose patalpinti. Labai apgailestauju, kad nevyko pakankamos diskusijos tarp aplinkos komiteto šešėlinių pranešėjų ir pranešėjų. Pats pranešėjas ne, neskyrė pakankamai laiko susitikimams su šešėliniais pranešėjais, todėl e, neliko nieko kito, kaip tik čia išsamei pristatyti mūsų poziciją. Dziękuję koleżance Harm za tą wyczerpującą e, opinię tej tai chwili. Dėkuoju, pane Hamsu, šią tikrai gan išsavę nuomonę. Toliau mano sąraše Kris Deivis. Jis pasisakys Aldė frakcijos vardu, Vitorio Prodi, Romana Plump. O po to vėl sutiksiu žodį ponui Froks. Kris Deivis. Aš pakeičiu kolegą Antoniją Pavanovą, taigi e, kai kurios pastabos bus jos vardu, kai kurios mano. Taigi man, man rodos e, labai lengva e, pasitenkinti žvelgiant į šios klausimus, likti patenkinti, tol, kol nėra problemų, tai ignoruojamas tas faktas, kad problemų gali atsirasti ir kuo labiau gilinisi į situaciją į Japoniją ir jeigu pažvelgsime į tai, e, kas paaiškėjo apie tų jėgainių valdymą, tai yra tos jėgainės neretai veikia jau 50 metų, tinkamai neįvertina situaciją, tai tikrai padėtis nekokia, baisi. Jeigu pažvelgsime tai, ką rašo žiniasklaida dėl e, tų brandolinio kūro elementų, tai ten pasakyta, kad e, operatoriai jėgainį atrodo e, keitė techninius planus tam, kad e, į E, saugyklas būtų sudedama daugiau panaudotų branduolinio kūro elementų, negu kad buvo numatyta ir dėl to atsirado nutiekėjimo problemų ir taip toliau. Taigi, iš viso, kai kalbame apie šią pramonę ir apie šią energijos rūšį, tai labai svarbu, bet koks e, būtinas skaidrumas, nepriklausomas e, vertinimas ir taip pat, kad nereikėtų atsižvelgti į komercinio konvencialumo reikalavimus. Taigi dabar pažvelgus į tai, kas įvyko Japonijoje, aš manau, kad nebegalima likti tokiais patenkinti savimis, nes ten padėtis, um, um, padėtis tik prastėja, taigi dabar pasitikimas pramonė tikrai sumažėjo, todėl būtinas nepriklausomas vertinimas, reikalingas nepriklausomas vertinimas, skaidrumas, kalb, ar kalbėtume apie jėgainės ar apie saugomą, o kai dėl transportavimo, panaudoto kūro transportavimo, tai jeigu aš pažvelgsiu į savo šalį ir daugeliu atveju nemanau, kad e, per daugiau nei 50 metų dėl transporto atsirado kokiu nors problemu. Bet ta mintis, kad uh, iš Japonijos per visą pasaulį laivais panaudotas brandolinis kuras bus vežamas į mano šalį perdirbimui, tai yra visiška nesąmonė. Uh, Ir vėlgi, nereikia, kodėl statomas, jog tokios brandulinės jėgainės tokioje šalyje, kur yra didelis seisminis aktyvumas, didelis e, pavojus. Tai, o kaip pagalvosime apie transporto pavojus e, e, jūromis, tai visuomet yra pavojus, kad laivas nuskęs, laivais kesta. O kai dėl ilgalaikio e, panaudoto brandulinį kūros augimo, tai taip norėtųsi, kad kaip e, pas for, saugumo forma būtų giluminis geologinis uh, kuras. Kitas klausimas yra, ar bus pakankamos, e, gi, pakankamai gilios šachtos, kur nebus seisminės veiklos, kur galėsime uh, saugoti tą kurą. Jeigu ne, tai pamirškime tokią formą. Taip pat galbūt yra gali, pagalvoti ir apie galimybę uh, kaip iškelti paviršių tą kūrą, nes galbūt mokslininkai ras sprendimų, kurie leis ilgainiui. Um, galbūt e, atsiras sprendimų, kaip e, tvarkyti saugiai, kaip nukenksminti tokį kūrą. Taigi galbūt nereikia laidoti taip, kad vėliau, kai jau bus tie atsakai moksliniai, e, kad ateinančios kartos turėtų galimybę iškelti paviršių ir sutvarkyti tą kūrą. Na, kai dėl atitinkamų sustarimų tarp ES ir Rusijos, tai pasižiūrėkime į sustarimą tarp Bulgarijos ir Rusijos dėl laidojimo. Tai jeigu bus patvirtintas naujas teisės aktas, ar galima bus peržiūrėti tokius dvi šalius susitarimus ir ar tie to teisės aktai ir susitarimai e, leis vien tik tai saugimą ES, ar ir tokia, tokį brandolinį kūrą, kuris buvo pagamintas ES, tačiau buvo išgabentas į trečiasios šalis, tarkim, perdirbimui ir saugimui. Ačiū. Ačiū, ponė Deiviso, dabar Viktorija Provi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad turėtų būti sudarytos galimybės didesniems debatams. Jau dabar yra ES organizacijų, kuris nemažai padirbėjo šiuo klausimu. Ir apie tai buvo diskutuojama, buvo kalbama netgi apie brandolinius ginklus. Ir Dėl to ES mastu nebuvo bandoma ką nors padaryti brandolinio kūro klausimų. Taigi viskas euro atomo pradžioje buvo pasirašta sutartis tarp Prancūzijos ir Jungtinės karalystės. Taigi, jei manęs paklaustumėte, aš manau, kad šiuo klausimu reikėtų kalbėti ES mastu ir neturi būti palikta atskiroms valstybėms. Aš manau, kad jau dabar atėjo metas apsispręsti, kam yra sukurtas Euratomas ir ką mes norime su juo daryti. Ačiū ponui Prodžiui, o dabar Rovana Plum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să încerc să fiu uh, succintă. S-au spus foarte multe lucruri. Ačiū, ponė pirmininkė, aš noriu pašnekėti kaip įmanoma glauščiau, nes mano kolegos jau daug ką aptarė. Visų pirma, remiu poną Pots. Dėl jo pateiktos nuomonės projekto. Ši tema labai aktuali ir ne tik dėl to, kad matome situaciją Japonijoje šiomis dienomis, bet ir dėl to, kad kalbame apie energetikos infrastruktūrą prieš 2020 ir po jų. Šios, ši direktyva ir Jei kalbėtume apie šią direktyvą ir mūsų nuomonę, tai norėčiau pasakyti, kad tai yra labai svarbus dalykas, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad turėtume kalbėti ne tik apie tvarkymą, tai yra apie transportavimą, saugojimą. Labai svarbu yra žiūrėti, kaip vykdomos šios operacijos, steb, vykdyti stebėjimą. Taip pat stebėti, kaip yra saugomos radioaktyvios atliekos. Aš visiškai suprant, sutinku su tuo, kad Europos narės yra atsakingos už tai. Tačiau manau, kad turi būti ir kažkokios direktyvos ir ES turėtų koordinuoti visą tai todėl kad dažnai ES valstybės nesugeba pačios susidoroti su problema. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Mes sutinkame, kad valstybės narės gali pačios pasirinkti energijos naudojimus rūšį, tačiau negalime sutikti su tuo, kad būtų taikomi skirtingi saugumo standartai. Mūsų nuomonėje turi būti visiems taikomi aukščiausio lygio. Kai kurios valstybės narės netgi. E, e nesinaudodamas brantolinę energetiką kelia pavojų savo piliečiams, nes jų kaiminystėje tokia energijos rūšis yra naudojamas. Ši direktyva yra pirmas žingsnis teisinga kryptimi, tačiau kelias mūsų laukia dar ilgas. Aš manau, kad neturėtume dabar slėptis po uh, už įgaliojimų turimų arba neturimų, nes po įvykių Japonijoje komisija turėtų pateikti plataus masto uh, pasiūlymus, ypač dėl galutinių atliekų saugyklų. <clears throat> Komisija taip pat turėtų svarstyti sąnaudų klausimus, nes puikiai žinome, kad e, privatus e, jėgainių operatoriai nenumato pakankamai uh, E, atidėjimų ir finansinių lėšų, kurios būtų panaudojamos po 50-70 metų e, tvarkyti brandoliniams atliekoms, todėl mes tikimės, kad komisija pateiks konkrečių pasiūlymų susijusių su brandolinių atliekų susidarančių kiekių iš brandolinių jėgainių ir apskritai aš pageidaučiau, kad kritiškiau vertintume visą brandolinę energetiką ir e, galvotume šiek tiek e, apie ilgesnį perspektyvą, taip pat ir aplinkosauginę bei mūsų visuomenės saugos perspektyvą susijusią su brandolinė energetika. Žodis dabar komisijos atstovui. Turime du komisijos atstovus, pona Neničiava ir Wolfgang Hiden, kuris kalbės nematau, tačiau mm, atrodo ne vieno iš jų, ne Wolfgang Hilden atrodo yra, prašau jums žodis. Good morning, uh, and uh, thank you very much for the many comments provided and, uh, and the general support for our proposal. Ačiū labai už pateiktą pasiūlymą. Mes labai vertiname jį. Ir šis pasiūlymas buvo parengtas pasikonsultavus ir buvo tikrai daug ką atsižvelgta. Mes turime užtikrinti tai, kad esami teisiniai aktai, kad ši direktyva turėtų peržiūrėti ir ne, ne, nesikartoti su esamais teisės aktais. Pavyzdžiui, mes turime puikiausius teisės aktus reglamentuojančius uranio saugojimą. Taip. Tačiau mums reikia direktyvos, kuri apibrėžtų saugumo klausimus ir turėt, ji turėtų apimti visas galimas rizikas, taip pat pateikti įmanomus ir neįmanomus scenarius, kuri turėtų įtakos saugumui. Taigi, mums reikia aptarti giluminio geologinio saug, saug, saugyklą ir taip pat vykdyti stebėsiną. Taigi mums mes turime užtikrinti saugumą ir tai yra labai labai svarbu. Štai kodėl mes ir komis, taryboje taip pat aptarinėjame šį klausimą. Taip pat mes turime ir kitų klausimų, tai yra kaip saugoti brandolinės atliekas, kaip, kaip e, pastatyti tokias saugiklas, kad rizika būtų kuo įmanoma mažesnė. Jos negalima išvengti, tačiau ji turi būti kuo įmanoma mažesnė. Taip pat reikia vykdyti stebėseną taip, ir visada kalbama apie galimą brandolinio kūro elementų panaudojimą, apie tai, ar taip pat kalbam apie ilgalaikį finansavimą ir taip pat apie politinį stabilumą. Jo taip pat reikia, kad būtų galima užtikrinti saugumą. Taigi tai ir yra pagrindiniai šio pasiūlymo aspektai. Valstybės narės turi pateikti planus, turi, turi parengti planus, pagal kuriuos būtų saugomos brandolinio kūro atliekos. Ir dėje E, situacija yra liūdna. Komisija pralaimėjo dvi bylas, kuriuose buvo kalbama apie brandolinio kūro atliekų saugojimą. Taigi tema yra labai sudėtinga, mes turime sutarti dėl daug dalykų. Ir žinoma, kad valstybės narės turi pasirūpinti dabar esan, esančiomis brandolinio kūro atliekomis. Kaip jau minėjau anksčiau, mums reikia konsultacijų, dėrybų. Mes taip pat turime pateikti pasiūlymus jau dabar identifikuotom problemom. Taip pat noriu padėkoti Euratomui už jų padarytą darbą. Ir jie taip pat teigia, kad jie nesitikėjo, kad mes nagrinėsime šį klausimą taip detaliai. Ir taip pat į direktyvą įtraukėme transportavimo draudimą ir taip pat reikia aptarti ir naudojimo draudimą. Taigi šioje situacijoje dabar, kuri yra Japono, Japonijoje, e, mes tikrai turėtume E, nekalbėti, at, e, nemaišyti dviejų temų, tai yra dabartinio saugojimo ir ateities galimybių panaudoti brandolinio kūro atliekas. At, mes turime dabar kalbėti apie, dabartinius, ra, e, ra, apie dabartinės radioaktyves atliekas. Taigi taip pat turime pabrėžti saugumo klausimą. Taigi dar kartelį ačiū už pastabas, rekomendacijas ir laukiame galutinio dokumento. Dėkuoju komisijos atstovai, ponui Hildinui. Dabar ponas Pots apibendrins diskusijų rezultatus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog labai trumpai norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų naudingas pastabas. Sutinku su ponė Rosbach dėl to, kad e, reikėtų e, galvoti veikiau apie panaudoto pralininio kūro pakartotiną panaudojimą ir neteikti vien, kad kartą panaudotas brandolinis kūras yra tiesiog atlieka. O kai dėl ponios Harms pasisakymo, tai yra plataus masto dėrybų, tai mane nudžiugino jūsų pasisakymas, tikrai gera mintis. Ir manau, kad ir kiti kolegos ras laiko ir pasinaudos mano kvietimu. Sutinku, kad ši direktyva tai yra tik pirmas žingsnis ir yra daugybė kitų klausimų, kuriuos reikėtų išsameu pasigilinti. E, reikia e, atsižvelgti atsargumo, galbūt prevencijos klausimus ir prieš e, kuriant naujas atliekų kategorijas reikėtų viską plačiau išanalizuoti ir aptarti. Nebejoju, kad komisija taip pat savo ruoštų dirbs ir įneš savo indėlį šias diskusijas. Dėkuoju. Ir dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pakeitimai. Beje, pakeitimus galite e, teikti iki 2011 metų kovo 21 dienos 12 valandos. Na, e, per E, plenarinė sesija Envi bal, e, balsuos balandžio 12 dieną, o įtarė balandžio 26 dieną. Dabar Ana Rosbas Bach pranešimas dėl BVP ir kitų rodikliais, paž... kitų rodikliais pažangai kintančiame, kitų rodiklių pažangai kintančiame pasaulyje vertinti. Dėkoju. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėm už jų kūrybingumą, lankstumą ir visas geras mintis. Taip pat norėčiau padėkoti Tinai Riulinger iš sekretariato, kuri apjungė visas šias mintis ir padėjo jas perkelti dokumentą, suformuluoti dokumente. Tikiuosi, kad visi jas palaikysite. Mes e, bandėme E, išlyginti, sudarinti kontroversiškus teiginius ir numatyti tokius rodiklius, kuriuos galima būtų pamatuoti. Taigi tikiuosi visą tai palaikysite. Taip pat tikiuosi, kad e, dėl BVP galima bus sustarti labai greitai ir šiame procese galėsime pažengti prieki tokiu būdu, duodami apčiopamos naudos ir piliečiams. Na, tikrai, jeigu nebejoju, kad ir komisija pasiūlys įdomių minčių ir jas atsižvelgsime. Nebuvo lengva, tai mūsų jau antrasis bandymas šios rytyje. Tačiau esu nusteikusi optimistiškai, nes atrodo yra daug geros valios, noro išspręsti šį klausimą. Na, taip pat šis klausimas įtrauktas ir daugelio tarptautinių organizacijų darbotvarkės, jos jį vertina kaip prioritetą. Na ir atrodo, dabar žengėme pirmąjį žingsnį link to dalyko, kuris yra labai svarbus visiems ES piliečiams. Štai tiek iš mano pusės ir dabar, mėl, išklausysiu kolegų pastabų. Teraz przekażę mm, głos koledze Šnelhardt. O dabar suteikiu žodį ponui Šnelhardt ir ponui Prodi. Pone Belyje. Ir dabar ponas Šnelhardt. Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat pranešėjai. Tai yra antrasis bandymas šį klausimą išspręsti. Ir puikiai žinome, kad pirmasis žlugo dėl kokių priežasčių, nes vieniems buvo siūloma per daug, kitiems per mažai. Tačiau taip buvo išryškintos skirtingos pozicijos dar kartą ir manau, kad tikrai drasu iš pranešėjos pusės dar kartą bandyti užsitikrinti parlamento daugumos palaikymą savo pasiūlymams. Štai norėčiau ją pagirti. <clears throat> Dabar dėl konkrečių pasiūlymų. Tie, kurie bando protingai viską apsvarstyti ir vadovaujasi protingumo kriterijumi, turėtų pritarti šiam pasiūlymui. Aš asmeniškai laikau jį priimtinu. Aišku, su tam tikromis išlygomis noriu pabrėžti, kad mums yra labai svarbu, kad e, būtų ir toliau susitelkiama prie BVP. <clears throat> Galima pranešimo turinį plėtoti, mes e, tikrai tam nesipriešiname. <clears throat> nes tai tik pirmas. Pasirinktas kriterijus. Puikiai suprantame, kad jeigu BVP rodikliai yra dideli, tai galima daugiau pinigų skirti kovai su nedarbu, aplinkos problemų sprendimui, kitiems klausimams, taigi mes negalime atsisakyti BVP ir vadovautis tik tai kitais rodikliais. Europoje šių rodiklių įgyvendinimas tikrai iš pradžių bent jau nevyks labai lengvai, lengvai ir aš norėčiau čia tokio švelnaus pereinamą laikotarpį, tačiau visą laiką daugiausiai dėmesio skiriant BVP rodikliams, kitiems rodikliams galime pritarti. Ir jeigu pasirinksime tokį požiūrį, tai galėsime susitarti, todėl aš kreipiuosi į savo kolegas ir į, į savo frakcijos kolegas, į kitus komiteto narius. Aš norėčiau, kad pranešimas būtų patvirtintas, nes mano nuomonė jis yra svarbus ir reikia pagerinti komisijos pasiūlymą, padaryti jį aiškesniu, objektyvesniu. Taip pat šis pranešimas būtų naudingas visai Europai, naudingas mums, tačiau visą laiką noriu atkreipti dėmesį, kad biurokratinės naštos didinimas mums naudingas nebus. Mums reikia daugiausiai dėmesio skirti užimtumo skatinimui. Ačiū. Ačiū Viktorijo Prodidimą. Vorrei innanzitutto ringraziare la collega Anna Rosbach. Ačiū ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Anai Rožbach už puikiai atliktą darbą. Be to, grįžtant prie šio labai svarbaus klausimo, reikėtų pasakyti, kad apie E, sprendimai nebus priimti per ateinančias kelias dienas, reikia dirbti palaipsniui. Man atrodo, kad labai svarbu yra pradėti dabar ir atlikti detalę analizę, kalbėti apie tvarumą apskritai. reikia kalbėti apie augimą ir apie plėtrą kaip apie du skirtingus konceptus. Žinoma, kad reikia neužmiršti ir kultūrinės plėtros ir apie šios dalykus kalbėsime ilgai, tačiau procesai vyksta jau dabar. E, kon konceptai ir savokos platėja ir tai yra labai svarbu, todėl kad tai leidžia mums pažvelgti į mūsų egzistencijos esmę. Ir labai svarbu, kad visa tai pradėta parlamente ir todėl labai svarbu apie tai kalbėti ir pradėti darbą, nors tas darbas truks tikrai ilgai. Tačiau mes galime pradėti dabar ir gana tiksliai ir aiškiai, todėl kad visi norime tvarios visuomenės, o tai ir yra būtent šio, e, to dalis. Taigi dar kartelį ačiū e, poniai Rožbach už jos nudirbtą darbą ir manau, kad mes visi sugebėsime prie jo prisidėti. Ačiū Viktorijo Sentrimbelje. E, taip, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Rosbach už jos antrą bandymą ir apie pasiektą balansą. Galbūt žaliesiams nepakankamai patenkinamas variantas, ta, tačiau mes turime sutikti, kad nuo dabar mes turėtume įdėkti papildomas priemonės progreso matavimui. Yeah. Mm. BVP dabar yra pagrindinė priemonė, kuri naudojama. Tačiau to nėra gana. Mūsų visuomenė kinta, todėl mums reikia kalbėti ir apie klimato poveikį. Taip pat reikia kalbėti apie kultūrinę įvairovę. BVP turėtų būti peržvelgiamas palaipsniui. Tai neturi būti pagrindinė politikų priemonė, tačiau tai turi būti dalis. Ir ji turi būti naudojama su kitomis priemonėmis, kurios e, leistų mum įvertinti valstybių progresą ir pažangą. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad žalieji parems šią BVP ataskaitą, todėl kad tai yra pradžia. Tai yra pradžia ir toliau mes galėsime papildyti matavimus. Ačiū labai. Dėkui, panebėlė, Marisa Matijas. Jos atrodo nėra, tai iš karto Karin Kadenbach. Dėkoju. Tiek galiu tik pritarti dviem prieš mane pasisakysiems kolegoms ir įvykiai Japonijoje. Akivaizdus negalime paneigti. Na, mes gal dabar kalbame apie BVP, tačiau jeigu pasižiūrėsime E, kaip tie dabartiniai įvykiai Japonija atsiliep žmonėms ir gyventams, tai tikriausiai tas poveikis BVP požiūrį bus teigiamas. Tačiau teigiamas e, ekonomikos augimas nebūtinai reiškia didesnę gyvenimo kokybę, todėl ateityje reikalingi papildomi rodikliai, kaip sakė ir kolega Prodi, nes kai kalba eina ekonomikos augimą, tai jis vertingas tik tai tuo met, jeigu jis yra tvarus. Na ir jeigu pasižiūrėsime į dabartinius pokyčius, tai ekonomikos augimas nėra vienintelis kriterijus. Na gal um, um, mes dabar čia panašus į filosofų E, klubą, bet reikia kalbėti ir apie vertybės. Na, mes dabar mūsų strategijose pagrindinis prioritetas yra ekonomikos augimas, nesvarbu, kiek tai kainuotų. Aš manau, kad reikia atsižvel... atsisakyti tokio požiūrio, pasirinkime gyvenimo kokybę kaip rodiklį. Na, ir tokiu, ir tokiu mūsų ekonomiką, mūsų šalis galime vertinti žmonių gyvenimo kokybę. Ir, pavyzdžiui, e, metų sveikos gyvenimo kai žmogus gyvena sveikai, neserga, galbūt tas metų skaičius, sveiko gyvenimo metų skaičius galėtų būti vienas iš kriterijų. Ačiū. Dėkoju, Karin Kristo Klas. Dėkoju. Te iš karto galėčiau pritarti ir tiesiog pažvelkime tai, kas vyksta Japonijoje, nes tai iš tikrųjų keičia mūsų požiūrį į gyvenimo kokybę. Taigi, sutinku, viskas keičiasi ir dabar į dalykų žvelgiama visai kitaip negu kad anksčiau, jį vertinim kitaip. Taigi, malonu, kad rastas naujas požiūris, metodas, pritariu ir tam, ką sakė pona Šnelhartas. Taigi, kad remiantis BVP. E, žiūrėkime BVK kaip kažkokį nekintantį vardiklį, kuris galėtų būti atspirties taškas. Tačiau tie platus reikalavimai man kilo dėl jų klausimų. Ne visai sutinku. Galbūt reikėtų atlikti įgyvendinamumų, tikimybių tyrimus. Ir dabar norėčiau paklausti komisijos, kaip jūs tai įsivaizduojate. Ar pasitelkus papildomus rodiklius galima viską pamatuoti, indeksuoti, trečiame, ketvirtame, penktame, šeštame, septintame punktuose keliamus reikalavimus. Ten yra siūlomi maštabai, kurie, mano manimu, niekuomet negalės būti galutinai nustatyti, nes jie, tiesą sakant, nuolatos kinta, priklausomai nuo mūsų kintančių vertybių ir kintančio pasaulio. Na, taigi norėtų sužinoti, kaip tai reikės atlikti, kaip įsivaizduoja komisija. Paprastai mes raginame atlikti poveikio vertinimą. Taigi aš manau, kad reikia remiantis turimais duomenimis atlikti atlikti tokį poveikio vertinimą arba remiantis ir tais dokumentais, kuriuos e, pagal situaciją dar papildomai pareikalausime valstybių norių pateikti mums. Ačiū. Kolega, mm, v tej chwili zabierze głos kolega Salvatore Tatarella. Kolega Salvatore Tatarella dabar kalbės. Labai trumpai. Pasaulis pateko į išgyvena dabar dramatiškų permainų laikotarpį, todėl labai svarbu E, atitinkamai pritaikyti ir rodiklių nustatymo, apskaičiavimo sistemas. Kolegė savo pranešimu bando atsižvelgti į šios naujoviškus pokyčius. Aš tikiuosi, kad diskusija šio klausimu parlamente tęsis ir po pranešimo patvirtinimo nes klausimas rūpi, turėtų rūpėti visoms frakcijoms, manyčiau, kad vertėtų suorganizuoti kelis klausimus šią temą ir reiktų platesnės diskusijos. Ačiū. Šiuo metu suteiksiu žodį komisijos atstovui ponui Oliver Zwirner. Ähm, einen schönen guten Morgen zusammen. Labas rytas. Komisija labai džiaugiasi, kad e, vyksta šis antrasis bandymas ir kad pranešimo nuostatomis palaikoma komisijos pozicija dėl to, kad BVP ir toliau turėtų likti svarbių rodiklių. Ir kad galima pasitelkti kitus rodiklius, kurių BVP nepriepia. Remintis apklausų duomenimis, du trečdaliai ES piliečių taip pat to pageidauja, jie nori jausti tvirtą pagrindą po kojomis Perinant prie konkrečių klausimų susijusių su nuostatų įgyvendinimo galimybėmis ir biurokratinė našta, galėčiau tik pranešti, kad <clears throat> kaip bus, kaip bus paskelbtas, kadangi jau paskelbtas komunikatas, mes susipažinome su Eurostato atitinkamais turimais duomenimis tiek bendrų makroekonominių ataskaitų, tiek atskirų e, socialinių sektorių duomenys galima tarpusavyje susijęti ir e, geriau e, sudaryti geresnį bendrą vaizdą tiek lėšų paskirstimo, tiek socialinių aspektų. Šie darbai dar nėra baigti, tačiau galiu pasakyti, kad remiantis turimais duomenimis mes galime nustatyti rodiklius, kuriais remiantis galėtume susidaryti aiškesnį vaizdą dėl poveikio aplinkai rodiklių. Mes šioje srityje turime konstatuoti, kad padėtis nėra tokia, kokios pageidavome ir turime ieškoti naujų būdų, renkant ir kaupiant duomenys bei juos vertinant. <coughs> Buvo minėtas mm, biurokratinės naštos klausimas, manau, kad čia reikėtų pakeisti šiek tiek mums savo požiūrį. Mes vis daugiau kaupiame ir naudojamės e, įvairesniais statistinių duomenų šaltiniais, e, rengdami svarb, svarb, rengdamėsi priimti svarbius sprendimus. E, tačiau taip pat buvo minėta ir būtinybė atsižvelgti į poveikio įvertinimo rezultatus. Tačiau būtina užtikrinti, kad tie duomenys būtų e, pateikti reikiamą laiku ir būtų reikiamos apimties. Tai reiškia, kad išlaidos statistiniams duomenims surinkti galėtų būti laikomos investicijomis, veikiau siekiant pasirengti gerių, gerų sprendimų prieimimui, o ne kaip biurokratinės naštos didinimas. Ačiū. Tak, Horst, proszę. Ich habe nur noch mal eine Nachfrage. Horst Schnellhardt, komisijos noriu paklausti dar, kadangi šis klausimas man rūpi, pritariu jūsų mintims, tačiau jūs minėjote apie turto paskirstimą, lėšų paskirstimą. Tarkime, jeigu lėšos yra paskirstamos netinkamai, kaip įsivaizduojate, turėtų būti e, pakeista dabartinė teisės aktų sistema, kad padėtis pasikeistų. Ähm, Ačiū už papildomą klausimą. Šiuo metu aš nenorėčiau tvirtinti kad komisijai dabar labiausiai rūpi turto arba lėšų paskirstimas. Komisijai šiuo metu labiausiai rūpimas klausimas yra toks, kaip e, pasiskirsto įvairūs turtiniai ir lėšų aspektai pagal įvairias skirtingas gyventojų grupės. Ir jeigu būtų nustatyta, kad reikia padėti keisti, tai tas sprendimas turėtų būti priimamas tik remiantis e, ir išanalizavus e, sukauptus duomenys e, tuo metu, jeigu būtų toks poreikis nustatytas, reikėtų surenkti plataus masto politinę diskusiją. Dziękuję bardzo. Pani poseł sprawozdawca, czy... Ačiū, ar ponia pranešė, Ana Rosbach norėtų dar apibendrinti diskusiją. Prašau, ponia Rosbach. Ačiū labai. Žinoma, kad norėčiau pateikti galutinį komentarą. Visų pirma, noriu padėkoti visiems už komentarą. Tu neturi danų kalbos? Dar ne. Tai gali treniruotis iš danų kalbos. Jungs mikrofoną. Aš visą tai matau kaip priedą, o ne kai kurių indikatorių atmetimą. Aš manau, kad ateityje mes grįšime prie e, kitų indikatorių. Taip pat kalbėsime apie energetikos indikatorius ir lygiai taip pat ateityje mes negalėsime vien naudotis benzinu. Taigi mes kalbame ne tai ir ir. Taigi mes turime pateikti kuo daugiau aspektų. Mes turime pateikti galutinį rezultatą, tačiau tai yra ne visai įmanoma, todėl kad pasaulis nuolat kinta. Ir būtent todėl ir visa tai turi keistis. Mes e, turime keisti indikatorius. Tačiau aš noriu pabrėžti, kad ši tema yra labai svarbi mums visiems ir ne tik Europoje. Ir būtent e, šią temą bendradarbiavome labai daug su komisija. Nebuvo taip, kad čia komisija, o čia mes. Mes mainėmės idėjomis ir pasiekėme tokį rezultatą. Ir jis yra geras visai Europai. Uh, Aš esu labai patenkinta, aš su, e, pritariu kolegų nuomoniai. Reikia kalbėti apie visuomenės plėtrą, taip pat reikia pasakyti e, ir apie tai, kad e, parlamente turėtume išgirsti apie tai, kur mūsų visuomenė eina. Mes turime prie to prisitaikymo. Ir aš labai džiaugiuosi busima diskusija ir labai džiaugiuosi, kad šitas dokumentas yra puikia pradžia, kuri mus ves į būsimas geras diskusijas. Ačiū. Dziękuję koleżance Rozbach. Na tym zakończyliśmy. Ačiū poniai Rozbachai, kad ji pateikė debatų apžvalgą. O dabar prieš einant prie kito klausimo, e, pakeitimų pateikimo terminas kovo 21.12 valanda. Balsavimas e, balandžio 19, o e, plenariniai sesijoje birželis 2011. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra pasikeitimas nuomonėmis su komisijos atstovais dėl nedidelių GMO kiekių pašaruose. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Erikui Pudelė. Jums suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti e, generalinio direktoriaus už tai, kad jisai turėjo dalyvauti, tačiau mes visą naktį praleidom kalbėdami apie klonavimą ir ruoždamėsi konferencijai apie gėmų. Taigi atsiprašau, kad jo šiandien nėra. Taigi dabar norėčiau pakalbėti apie pasiūlymą, kuriam buvo pritarta vasario 22 dieną. Žinoma, kad jūs turite tris mėnesius pateikti savo nuomonį šiuo klausimu. Anksčiau mes visiškai netoleravome GMO importo, jie ja E, jie nebuvo patvirtinti komisijos sprendimu. Ir ši netoleravimo politika iškėlė keletą problemų, todėl kad ne visos valstybės narės taiko tokius pačius tyrimo metodus. Ir todėl e, buvo kilęs toks e, abejojimo abejojimas. Ir mes norėjome supaprasti, E, supaprastinti procedūras, tačiau buvo sunku tą įgyvendinti techniškai. Todėl, kad buvo įvežami grūdai, jie buvo tyra, tyriami pasiemnyje ir netgi visos siuntos turėjo būti gražinamos. Taigi komisija pasiūlė, e, šį pasiūlymą jūs turite Ir šis pasiūlymas kalba apie importo čekių harmonizavimą. Šis šioje, šioje procedūroje yra pateikiama keli priedai, kurie kalba apie ženklinimą ir taip toliau. Taip pat nurodomas e, minimalus genetiškai modifikuotų organizmų lygis, kuris gali būti taikomas ir kurio negali peržengti eksportuotojai, ypač iš Šiaurės ir Pietų Amerikų. Anksčiau e, daugelis sprendimų buvo skundžiama, todėl kad valstybės narės bausdavo už tai, kad buvo įvežami genetiškai modifikuoti grūdai, nors ten buvo nedidelis genetiškai modifikuotų organizmų kiekis. Ir dėl to buvo imtasi atitinkamų procedūrų. Taigi dabar E, minimalus lygis yra 1 procentas. Taigi tai pats žemiausias lygis, kuris yra e, pastebamas e, tyriant m, grūdus. Ir tą patvirtino ir GMO tyrianti laboratorija. Taigi šis mano minėtas lygis yra e, pats žemiausias, koks tik yra, kokį galima ištirti ir surasti e, produktuose. Taigi visų pirma, genetiškai modifikuoti organizmai turi būti autorizuoti eksportuojančio, tai trečioje šalyje, tai juos turi būti įvertin, įvertinę mokslininkai Visų antra, juos turi įvertinti ir ištirti EFSA. Taigi EFSA turi atlikti keletą tyrimų. Jeigu genetiškai modifikuotas organizmas buvo patvirtintas ES praeitie, taigi mes jį galime importuoti, o trečioji sąlyga teigia, kad EFSA turi nurodyti, kad e, minimalus e, lygis nekelia žalos nei žmonėms, nei aplinkai, nei gyvūnams. Taigi šių trijų sąlygų reikia laikytis, kad genetiškai modifikuoti organizmai galėtų patekti į Europą. Taigi, Trisdešimt tris milijonus tonų importuojame e, sojos per metus. Taip pat e, kukurūzus daug iš Argentinos, Brazilijos ir JAV. beveik visi e, grūdai yra skiriami gyvūnams, šerti tik labai e, nedidelis kiekis yra naudojamas žmonėms valgyti. E, tam naudojami pagrindę kukurūzai, tačiau kiekiai yra labai nedideli. Taigi šio pasiūlymo tikslas yra e, suteikti galimybę ES importuotojams, kuriems reikia sojos ar kukurūzų, vištoms lesinti ar kiauliams šerti. Taigi tikslas yra pateikti aišku planą, ir taip pat pateikti techninius reglamentus, kad būtų e, galima išvengti siuntų gražinimo dėl to, kad e, pašaruose rasta gėmų. Taigi, tokia yra pateikiama analizė. Kaip jau minėjau, tai yra metodas, kuris gali būti taikomas, bet kurį dar galima tobulinti. Taigi tokie e, reglamentų pasiūlymai buvo patvirtinti vasario 22 dieną ir kovo mėnesį buvo nusiusti tarybai ir parlamentu. Taigi jūs turite tris mėnesius pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Ačiū Jums labai. Merci beaucoup, monsieur direktor. Dėkuoju, ponė direktoriu. Ir dabar siūlau pradėti diskusijas. Ar būtų klausimų komisijos atstovai? Atrodo, kad ne. Viskas tarsi yra aišku, dėkoju už tai. Kągi. Data, iki kada gali tikriausiai teikti pastabas, e, yra kovo 30 diena 12 valanda. Kita laiko galite sureaguoti raštu. Kągi, dėkoju komisijos atstovai. Ir dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra 28 darbo tvarkės punktas BŽP artėjant 2020 metais su pranimu maistu, gamtos ištekliais ir torinė pusiausvėra susijusių būsimų uždavinių sprendimas. Pranešė yra ponia Karin Kadenbach. Taigi, žodis jums, ponia Kadenbach. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Mm, na, man rodos, pakankamai Dažnai aptartas buvo priežastis, kodėl reikia reformuoti BŽP, na, globalizuojamas pasaulis, neretai jau buvo šiandien apie tai kalbėta, tarptautinis maisto produktų, tarptautinio aprūpinimo maisto produktais krizės, taip pat atsiradė nauji pasauliniai veikiai kaip Indija, Kinija ir aišku, visą tai įtakoja ir Europos žemės ūkio politika. Mūsų komitete mes neretai jau kalbėjome apie biodirvų eroziją ir aš manau, kad Reikia atsižvelgti visus šios aspektus, kalbant apie BŽP. Na, e, mūsų komitete te galime kalbėti tik tais apie tuos aspektus, kurie susijęs su mūsų kompetencija, tai aplinka, maisto produktų sauga, o taip pat ir aplinkos sauga, taigi negalime kištis į gamybos aspektus, tai čia tokia įžanginė. Pastaba. Na, rengdama savo nuomonę, aš bandžiau atsižvelgti į mūsų komiteto kompetencijos rytis, tačiau e, kadangi nuomonės apimtis yra ribota, negalėjau plačiai viską atsižvelgti. Tikrai įsiklausysiu diskusijas, na ir po to mielai bendrausiu su jumis ir dvišalių pagrindu ir tokiu būdu galėsime galbūt išsame aptarti vieną ar kitą aspektą. Na, o nuomonės pirmajame punkte bandžiau atsižvelgti tai, kad BŽP privalo e, laikytis aprūpinimas maistu tikslų ir tai reiškia, kad reikas, reikalingos naujos ūkininkavimo formos, ypač tai pasakytina apie žemės ūkį. Taip pat e, e galvokime kad reikia sąmoningai skatinti energijos taupimą, o taip pat mažinti cheminių medžiagų e, panaudojimą žemės ūkyje. Aš manau, kad turime tinkamai naudoti turimas ekologinės sistemas, neturėtume jų išeikvoti. Na, nu, kai kalbame apie bioįrovę, tai čia taip pat yra platus veiklos baras. Taip pat turime užkirsti kelią išteklių pereikvojimui vandens ir dirbos taršai bei dirbos erozijai. Na, Europoje jau turime net nitratų veiksmų planą, veiksmų programą, tačiau vis dėlto šios rytė dar daug ką galima gerinti ir 2010 metų sintezės um, um, pranešime daroma nuorodai tai, kad azotas, maži, azotas panaudojama žemės ūkėje turėtų būti mažinimas. Na ir e, maisto produktai turėtų būti gaminami taip, kad būtų saugoma aplinka. Na ir daugelės ryčių žemės ūkis yra labai pasikeitęs ir negalima tiesiog daryti prielaidos, kad e, ūkininkas ūkininkauja taip, kad e, galvos apie savo ir busimų e, kartų reikmes, rūpinasi dirbos kokybė, nes žinome, kad e, tendencija yra link trumpalaikio pelno. Todėl turime keisti mąstyseną e, likščiolinės atitikties nuostatos buvo geros, jas, manau, turime išplėsti, reikalingas skaidrumas, o taip pat ir saugumas. Be kitako saugumas ir žemės ūkio darbo vietose. Na ir malonu tai, kad Žemės ūkio komisaras Agrolijas nurodė tai, kad tie, kurie dirba su gamta, e, turėtų gauti daugiau e, lėšų iš Europinių fondų nei tie, kurie, tarkim, nesižvelgia ekologinius aspektus. Taigi bus uh, E, bus orientuojamas į patikrinamus e, aplinkosauginius reikalavimus ir tikriausiai bus nustatyti papildomi e, ekologiniai reikalavimai, kurie sąlygos ir subsidijų išmokų didį. Kadangi esu šešė, buvau šešėlinė pranešėlė ir dėl biovirovės klausimų, todėl man šis aspektas yra svarbus. Ir aš manau, turint galvoje apie klimato kaitą, turėtume saugoti beirovę ir tikriausiai. Norėčiau dabar priminti komisijos citatą. Mūsų palaiko didžioji visuomenės dauguma. Na ir Komisija siūlė mažinti GMO panaudojimą žemės ūkyje, nes vėlgi čia visuomenė tam pritarė. Taigi raginu komisiją pamastyti apie galimybės sieti išmokas su ūkininkais su tuo, ar jie panaudoja GMO ar ne. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jie nepanaudoja, didinti išmokas. Dėkuoju, štai tiek iš mano pusės. Dziękuję koleżance Karin Kadenbach. Mm. Ačiū, Karin Kadenbach. Sandrin Belie, žalių frakcijos vardu. Žodis suteikiamas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Kalenbach už šią nuomonę. Ačiū, kad e, atkreipėte dėmesį į būtinybę planuoti BŽUP artėjant 2020 metams, atsižvelgiant į aplinkosaugos ir <clears throat> visuomis sveikatos aspektus. Komisija 2010 patikė keletą pasiūlymų reformuoti BŽUP. Žaliųjų frakcijai tik tai Antrasis pasiūlymas yra priimtinas ir aš tikrai neslėpsiu, kad džiaugiamės galėdami konstatuoti, kad pranešėjo ponė Kalembach pritarė tokiai pozicijai, bent jau tokį išvadą darome perskaitę nuomonės projektą žaliųjų frakcijai, kadangi, kaip jūs minėjote, yra ribota nuomonės apimtis, tačiau mes norėtume pateikti keletą pasiūlymų, kurie sustiprintų <coughs> nuomonę, penki aspektai tai būtų. Taip pat e, Sato Asi, mano kolegė, kuri negalėjo dalyvauti e, rytinėme posėdėje, pateikė septintąjį dar pakeitimą. Iš pradžių siūlome įtraukti nuostatą, kad e, maži žemės ūkio, mažos apimties e, ūkiai ir ūkininkai turėtų gauti paramą siekdami <clears throat> įdėkti priemonės susijusios su kaimo plėtra ir su aplinkos apsauga ir kad jiems reikia e, suteikti, sudaryti geresnės sąlygas nei intensyvios žemdirbystės ūkiams. Taip pat e, siūlome numatyti paramą finansuoti naują bendrą žemės ūkio politikai, ypač e, toms jos rytims, kurios susijusios su ekologiniais ūkiais arba Natūra 2000 e, vietovėse veikiančiais ūkiais, taip pat užtikrinant gyvūnų gerovę, visuomenės sveikatą, maisto saugą, atkreipti dėmesį į tai, kad bendra žemės ūkio politika privalo skirti daugiau dėmesio gyvūnų geroviai ir aplinkosaugai. Taip pat reikia aiškiau pabrėžti ekologinio žemės ūkio plėtros svarbą ir priminti, kad biologinė įvairovė <clears throat> rūšių įvairovė e, tiek auginamų augalų, tiek veisiamų e, gyvulių sudaro sudėtinę bendros gamtos biologinės įvairovės dalį ir tokiu būdu e, praturtina mūsų žemės ūkio potencialą. Vienas ginčytinas klausimas susijęs su tuo, kad e, e, žalieji priešinasi tam, kad žemės ūkis būtų įtrauktas į e, taršos leidimų prekybos sistemą. Mes priešinamės tokiai sistemai, kuris skatintų spekulacijas maisto produktų auginimo ir gamybos srityje, įtraukti žemės ūkio sritį į priekybą apivartinės taršos leidimais, CO2 taršos leidimais, mes manome, kad tai sustiprintų spekulacinės tendencijas e, maisto produktų rinkoje, kaip jau minėjau, tam priešinasi žalieji. <clears throat> Satahasijai paskutinis pasiūlymas mes pageidautume, kad šiame pranešime būtų uh, svarstama uh, ir atkreipiamas dėmesys į Baltijos jūro, jūros problemas, kuris šiuo metu yra viena iš labiausiai užterštų vandens telkinių pasaulyje ir ten vykdoma aplink ją žemės ūkio veikla, taigi tiek būtų žaliųjų frakcijos pasiūlymų ir komentarų susijusių su šią nuomonę. Pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, suntem uh, cu toții conștienți de potențialul și de rolul crucial pe care îl are. Uh, Pone pirmininkė, mums visiems yra aiškus žemės ūkio vaidmuo siekiant klimato kaitos tikslų, bet taip pat ir reikia atsižvelgti į tai siekiant bendro žemės ūkio politikos tikslų. Aš manau, kad labai svarbu, kad kai mes kalbama apie žemės ūkio politiką ir apie būsimą žemės ūkio politiką, pagrindiniai raktiniai žodžiai turėtų būti inovacija. Mums reikėtų pateikti tokią politiką, kuri nereikalautų papildomų uh, administracinių sunkumų, todėl kad jau dabar situacija yra pakankamai sudėtinga. Aš taip pat manau, kad bendro žemės ūkio politika turėtų būti paprastesnė. Mes turėtume pasiekti balansą tarp administravimo ir tarp politikos. Taip, žinoma, mums reikia saugaus ir sveiko maisto, mums reikia aplinkosaugos, mums reikia e, e, ekonomikų konsolidavimo, tačiau mes turėtume susirūpinti tuo faktu, kad e, maisto produktai būtų kokybiški ir sveiki. Kai kalbame apie žemės ūkio politiką, mes neturėtume atmesti e, technologinių naujienų. Jas taip pat reikėtų įtraukti į uh, į klausimus e, susijusius su bio įvairovė ir sveikata. Visos šios mintys turi būti pateiktos e, pakeitimuose. Ačiū poniai Antonesku. O dabar kita kalbėtoja Krista Klas. Aš pirmininkė, ačiū ponė Kalimbach už jos e, nuomonės projektą, kuriuo galime pasiremti. Man kartais susidaro įspūdis, kad per daug greitai praneš, pamirštame, kodėl ir dėl kokių priežasčių ir kam mes e, esame patvirtinę. Bendra žemės ūkio politikos paskirtis buvo pirmiausiai Uh, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir kaip kolegė Antonesku ką tik minėjo, mes dabar bandome pakeisti šios uh, politikos apibriešti, siekiant, kad uh, bendro, pagal bendrą žemės ūkio politiką būtų ne tik apsirūpinimo maistu, tačiau taip pat būtų tausojama aplinka, kūrimos darbo vietos, kaimo vietovės. Tų aspektų taip pat negalime pamiršti. Ir laikui bėgant, būtent ant šių greučių ir lipdėme visą bendrą Europos žemės ūkio politiką, teikėme jai paramą, kurią pastaruoju metu labai sumažinome. mokėdami išmokas už kitus dalykus, o ne už maisto auginimą. Šiuo metu labai didelę reikšmę skiriame aplinkos apsaugai, nepaisant to, kad ir e, landšaftų išsaugojimą, darbo vietų skirimui, kūrimui ir e, apsaugimu maistu skiriame taip pat pakankamai didelį dėmesį. 4 procentai biudžeto skiriama šiuo metu. E, tiksliau 4 procentai žmonių dirba žemės ūkio Europos Sąjungoje. Tai atrodo nedidelis skaičius, tačiau manau, kad e, jį apima, žemės ūkis apima ir daug daugiau sričių, todėl reikia jį įsivaizduoti platesnėme kontekste. Dėl šios priežasties mums e, reikia tuos papildomus su žemės ūkiu susijusius aspektus nuolat turėti omenyje. Šiandien Mes e, ir taip jau e, turime žemės ūkių numatę 19 e, su kitomis sritimis susijusių teisės aktų, kad būtų užtikrintas, sveik, užtikrintas sveikų maisto produktų gamyba. Aš atkreipčiau dėmesį pirmiausiai į tai, kad galiojančių taisyklių ūkininkai privalo e, laikytis. Ir Vokietijoje kiekvienas ūkininkas, net ir nemokantis užsienio kalbų, e, privalo e, žinoti, <clears throat> ką tos kontrolės ir patikros reiškia. Man būtų įdomu sužinoti, ar komisija turi kokį nors įsivaizdavimą, kaip visoje Europos Sąjungoje vykdoma palyginamo pobūdžio patikra žemės ūkio <clears throat> produktų kokybės, taip kaip ji yra vykdoma Vokietijoje. kad būtų užtikrinamos vienodos sąlygos. Ir manau, kad į tai būtent atkreipti dėmesį šiame pranešime. Europos žemės ūkija ketinama dėkti e, integruoto pobūdžio kultūrų kultivavimas, siekiant daugiau dėmesio skirti ekologiniam ūkiui, reikia numatyti papildomas paskatas ir galimybės. Ir aš manyčiau, kad per antrąjį bendros žemės ūkio politikos ramstį būtų galima tam skirti daugiau dėmesio. Žemės ūkio įtraukimas į apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą yra sudėtingas klausimas ir e, aš šiai nuostatai nepritarčiau tą patį. Pasakyčiau ir dėl devintojo punkto, dėl genetiškai modifikuotų organizmų ši tema yra pakankamai plataus masto, reikia kitose vietose ją išsamei aptarti. Ir jeigu mes dabar susijėtume tiesioginės išmokas su genetiškai modifikuotų organizmų naudojimu, manau, kad tai būtų šiek tiek per tolis siekiantis žingsnis. Šį pasiūlymą reikia aptarti su komisijos noričiološu, atsižvelgiant taip pat ir ypač atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus, tačiau Reikia pasiremti iki šiol pasiektais rezultatais ir šiame pranešime daugiausiai dėmesio skirti tam, kad e, dabartiniai pasiekimai būtų išlaikyti, kad būtų atliekama atitinkama kontrolė ir nustatomi ilgalaikiai parametrai ir jeigu tai bus užtikrinta, pranešimas bus vertintinas teigiamai. Ačiū kolegai Kristai Klas Du kolegos paprašė žodžio. Kris Deivis pirmasis kalbės, po to Oriste Rossi. Uh, mano komentarai pagrindė susijęs su mano kolegos, kuris negali būti čia su mumis e, pastebėjimais. Mes turime užtikrinti, kad Europoje yra pakankamos maisto, pakankamai maisto išteklių, kad maistas yra saugus, ekologiškas ir, ir taip pat turime remti kaimo bendruomenių gyvenimą ir užtikrinti, kad jų pragyvenimo standartai, standartai yra pakankamai aukšti. Taip pat turime atkreipti dėmesį į bioįvairovę. įvairovę Ir taip pat mes neturime atmesti fakto, kad bendra žemės ūkio politika yra susijusi su bendru kainų lygiu. Kai mes žvelgiame į žemės ūkio politiką, mes taip pat susidume su biurokratija. Ir ar mes galime užtikrinti jos plėtrą. E, mes turime labai gerų pavyzdžių Europos Sąjungoje, e, kaip ūkininkai laikosi labai aukštų standartų, bet taip pat yra ir tokių pavyzdžių, kad e, aplinkosaugos standartai yra labai žemi. Ir aš manau, kad mes neturėtume kalbėti apie genetiškai modifikuotus argumentus šiame kontekste. Aš e, pritariu, kad e, e, devintai pastraipai nereikėtų pritarti, tačiau reiktų pritarti dešimtai. Mes turėtume skirti daugiau lėšų žemės dirbimui. Ir taip pat reikėtų aptarti subsidijų klausimą ir atsakyti, Ar tikrai reikia taip e, skirti subsidijas, išmokas bendrai žemės ūkio politikai, kaip kad darome dabar? Ar reikia remti mažas fermas, pavyzdžiui, Prancūzijoje? Ir jei pažvelgtume, kas vyksta dabar realiai, tai pamatytumėte, kad tai yra nelabai veiksminga. Aš pats, būdamas studentų, dirbau e, fermoje, jungtinėje karalystėje E, ten buvo penki darbuotojai, kurie dirbo 200, 200 akruose. O dabar e, e, trijų, trijų žmonių pakanka tūkstančiams akrų apdirbti. Ir tokia tendencija yra labai gaji. Taigi didžioji dalis pinigų keliauja ne į mažus ūkius. Ir ši pusiausvyra yra suardyta. Taigi, kai kalbame apie subsidijas, mes uh, uh, darome neigiamą įtaką rinkai. Kainos šiaip ar taip yra aukštos ir mes neturėtume remti. Rinka turėtų pati nusistatyti uh, lygį. Taigi, aš manau, kad aš esu mažumoje su savo nuomonė, tačiau ačiū, kad leidote išsakyti nuomonę. Dėkuoju, ponė Dėvisai. Ir dabar ponas Restorosi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pranešiai, už tai, kad savo pranešime ji leidžia į BŽP pažvelgti iš vairių perspektyvų, rasti naujų metodų. Galbūt e, pane, pranešėja galėtų griežčiau suformuluoti kai kurios teiginius. Pavyzdžiui, reikėtų nustatyti e, garantuotas e, išmokas tam tikriems žemės, tam tikroms ūkininkavimo formams, pavyzdžiui, kalnų vietotėse, e, kur reikia saugoti aplinką, kur ekosistemos yra jautrios, reikia nenaudoti cheminių medžiagų ir labai svarbu, kad būtų pasiektas bent jau toks pats balansas kaip ir praeitie, nes kyla pavojus, kad tiesiog išmokos bus mažinamas, lyginantas su uh, tuo, kas buvo išmokama anksčiau. Dabar vietoj 15 valstybių narių turime 27 valstybės narės ir tiesiog atsirado daugiau valstybių narių. O lėšų nebūtinai padaugėjo. Jeigu mums nebus užtikrin, pavyks užtikrinti tinkamą BŽUP e, biudžeto, tai tikrai bus sudinga gerinti padėti žemės ūkėje. Taigi iš vienos pusės turime uh, E, paremti ūkininkus, kita vertus nemažinti išmokų ūkininkams. Yra kitų minčių, kurios man labai patinka. Vienas plus kriterijus. Ir tai būtų tam tikra pridinė vertė. Čia aš kalbu apie profesionalius ūkininkus, apie tai kalbė ir prieš mane pasisakiusieji. Nes dabar nelabai e, skirtos išmokos lėšos nebūtinai duoda daug rezultatų. Girdėjau, kad didėjai investitoriai e, tiek Prancūzijoje, tiek ir Italijoje e, susiperka didelis žemės ūkio naudmenis, gauna tam tikras išmokas už, tarkim, hektarą ir po to tiesiog dirbas visai neapdirbamos. Ties, o investuotojai įsigyja šias žemės ūkio naudmenis tam, kad gautų išmokas ir neketina visai e, vystyti žemės ūkio gamybos. Ir e, tokie investitoriai didėjai fondai, investiciniai fondai. Ir aš manau, kad kai kalbame apie BŽUP, tai galvokime apie, apie tokias tendencijas. Galiausiai svarbu yra žemės ūkio e, kokybės uh, žemės ūkio produkcijos kokybę ir girdėjau, kad naujas žemės ūkio komisaras ketina išmokas teikti ne vien tik tais remiantis naudmenų plotų, bet atsižvelgdamas ir į kitas, kitus kriterijus, kaip pavyzdžiui, žemės ūkio produkcijos kokybė, uh, e, ūkininkamo vieta, ar tai tarkim būtų e, kalnų vietovė, ar yra kartu saugomi miškai, tvarkomi miškai, ar naudomas ar nenaudomas cheminės medžiagos, pesticidai ir taip toliau. Nes jeigu išmokos mokomas vien tik tais e, ploto pagrindu, tai tai skatina spekulacijas. Taigi aš manau, kad tokiu būdu bus proporcingai įneštas įnašas žemės ūkio uh, E, kokybę ir produkcijos kokybę. Tai sakė ir kolega iš Junktinės karalystės. Svarbu, kad išmokų dėka būtų skatinami kokybiški maisto produktai, nes tokiu būdu naudos gaus ir galutinis vartotojas. Ir beje, tokiu būdu galėsime išsaugoti žemės ūkio veiklą ir um, tokiuose zonose, teritorijose, kur ūkininkauti sunku, pavyzdžiui, kalvotose vietovėse, uh, E, kalnų vietovėse ir skatinti ūkininkus, kurie be kita ko tvarko ir mišką, nes, tarkim, gaisrai kyla be kita ko todėl, kad miškas netvarkomas, yra daug krūmokšnių, jis neišretinamas ir tai skatina gaisrus. Aš manau, kad, pavyzdžiui, tai galėtume sėti su parama ūkininkams. Ir Manau, kad tai tikrai skatintų tiek aplinkosaugą, tiek ir sveikatą, tai yra tiek ūkininkų, tiek ir galtinių vartotojų sveikatą, nes nepamirškime, kad kai E, ūkininkas purškia pesticidus, jis juos ir pats įkvėpia. Ir jeigu norime, kad mūsų pasaulis būtų švarus, ieškokime alternatyvių uh, ūkininkavimo ir ūkininkavimo paramos formų, nes tai bus naudinga tiek ūkininkams, tiek ir galtiniams vartotojams. Dėkuoju, ponė Rosi. Ir dabar Osa Vestlum, prašau.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 reikia žinoti, kokio dydžio yra biudžetas. Biudžetas turi aukti, tačiau kita vertus žemės ūkio politikai skirtas lėšos turi būti mažesnės. Mes taip pat turime atsižvelgti į aplinkosaugos klausimus. Yra daugybė galimybių ir daugybė būdų, kuriais žemės ūkis daro įtaką aplinkosaugais. Ir mes turėtume paskirstyti subsidijas taip, kad e, aplinkosaugai būtų daromas teigiamas poveikis. Tai yra, kad būtų auginamos teisingos, tinkamos kultūros. Be to būtų naudojamasi e, technologijomis, kurios nesukelia uh, E, žalingo poveikio klimatui. Mes turime patvirtinti pinigų kiekį, e, kurį skiriame. Žinoma, kad mes turime valgyti ir žinoma, kad žemės ūkis yra svarbus mūsų maistui, tačiau už mokesčių mokėtojų pinigus mes išlaikome ūkininkus. E, galbūt vartotojai turėtų mokėti ūkininkams. Aš nesuprantu, kodėl taip yra. E, žinoma, kad viešajam sektoriui e, tinka remti žemės ūkį tol, kol jis yra sveikas ir saugus. Mm. Ačiū labai, ponas Oski paprašė žodžio. Ačiū labai, e, ponia pirmininkė pasakė kalbėtojas lenkiško, dabar perėjo prie čekų kalbos. Aš manau, kad diskusijos eigoje aiškėja, kad dabartinė žemės ūkio politika nėra tvari todėl reikia ją keisti. E, yra keli diskutuotini klausimai. Pirma, tai yra ne vienodas žemės ūkio subsidijų paskirstimas. Pavyzdžiui, čia vidutinė e, Čekijos e, ferma gauna 50 procentų tos sumos, kurią gautų senos ES narės ūkininkas. E, kitas klausimas yra e, Europos biudžeto proporcingumas. Jeigu Europa nori būti, nori, nori dalyvauti pasaulinėje e, rinkoje, tai jai reikia daugiau paramos. Žinoma, kad reikia aptarti ir aplink, aplinkos apsaugą. Tačiau jūs turėtumėte suprasti, kaip veikia subsidijų politika ir ką ji daro. Ji visiškai naikina Afrikos žemės ūkį. Taigi viena vertus ji naikina žemės ūkį, o antra vertus e, remia Afrikos valstybės, bet tačiau pinigai nusėda diktatorių kišenėse. Žemės ūkis taip pat daro įtaką kraštovaizdžiui ir todėl aplinkosauga yra svarbi. Negalime siūlyti radikalių pasiūlymų, kuri, e, kurie viską paliktų reguliuoti rinkai. Jau dabar aplinka yra pasikeitusi per pastaruosius 50 metų. Aplinkos apsauga, kraštovaizdis ir žmonių sveikata ir saugumas tai yra tie dalykai, kuriuos mes turime pabrėžti e, šiuose debatuose ir į tai mes turėtume atsižvelgti savo kalbose. Ačiū. E, ačiū ponui Auskiui. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui e, Santiago iš Didžiai Agri. We would like to, to thank the Environmental Committee for this initiative, of course, and the rapport. Dėkoju e, e, komitetui už šią iniciatyvą, dėkoju ir poniai Kadmbach už nuomonės, kurią labai vertiname. Viešose diskusijose, kai kalbame apie BŽP ateities, tai e, visuomeniai labai svarbus ekonominiai, ekonominiai aplinkosauginiai, klimatiniai iššūkiai ir dabar aplinkosaugai skiriama daug daugiau dėmesio negu kad anksčiau. Taigi savo komunikate mes bandėme suriguoti šias viešas diskusijas, jų rezultatus. Taip pat e, nustatėme reformos e, tikslus ir labai vienas iš tikrųjų yra užtikrinti produkcijos testinumą, kita vertus e, tvarus net gamtinių išteklių naudojimas ir klimato kaitos tikslo atitiktis. Taigi tai yra labai svarbus dalykas ir taip pat BŽUP dėrėjimas su strategija 2020. Na, mes e, apskritai įvertinsime BŽUP e, aplinkosauginius rezultatus Na ir kaip minėta, ir nuomonės projekte tai galima daryti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, e, liečiant BŽP išmokas e, aplinkosauginiais aspektais, o kita vertus e, skrend apskritai plačia prasme daugiau dėmesio klimato kitos apsakai ir aplinkosaugai. Ir tokiu būdu užtikrinsime aukštesnius aplinkosauginius standartus visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir abiejose ramšės rytise galėsime užtikrinti aukštesnių aplinkosinių standartų. Na ir galiausiai padėsime ūkininkams ateitie geriau susidoroti su ekonominiais iššūkiais. Kartu padėsime jiems geriau atsispirti aplinkosauginiai spaudimui. E, diskusijų metu buvo paminėtas supaprasimas, tai mes pamastysime, kokios tos uh, Ehm, e, e, e, aplinkosauginės priemonės bus tiesiogiai siejamos su išmokomis, mes atliksime naudos ir kašto analizę tam, kad sistema nebūtų pernelik sudėtinga. Aišku, norime spręsti aplinkosauginį iššūkį ir tikrai stieksime, kad ir kaimo raida atitiktų šiuo, šiuos tikslus, bus atliekamas aplinkosauginis Ehm, poveikio vertimas buvo paminėta ir GMO, ehm, atitinka nuomonėme, tai nenorėčiau leistis per nelikį diskusiją dėl šio klausimo. Ehm, negalima viskas spręsti per ŽUP. Aišku, ūkininkai turi atsižvelgti į leidimų GMO auginimų suteikimo procedūras, bet aišku, tai yra visai kitokio pabudžio diskusijos. Ačiū. Dziękuję bardzo i na koniec pani sprawozdawczyni. Dėkoju. Na ir paprašysiu pranešėjos Kadinbach apibendrinti diskusijų rezultatus. Dėkoju už gyvas diskusijas dėl e, laiko stygiaus, greičiausiai laiko priežasčių, daug kas e, iš pasisakius jau nebe dalyvauja posėdėje. Taigi bandysiu apžvelgti viską. Tai, kaip sakė ponia Klas, svarbiausias tikslas yra pasiekti, kad Europa pasisotintų, pavalgytų. Tačiau šiandieną e, buvo paminėta, kad norime, kad žemės ūkis būtų tvarus, norime bioirovės, aplinkosaugos. Na ir kaip ką tik jau minėta, e, neturėtume pamesti iš akių ir netiesioginio žemės naudmenų naudojimo aspekto. Tai yra neturime mūsų problemų iš Europos perkelti į trečiasis šalis, taigi turime skatinti kokybiškus darbo, maisto produktus, turime skatinti darbo vietų kūrimą žemės ūkyje. Na ir viskas priklauso nuo to, ar išmokos yra mokamos e, subalansuotai, sąžiningai. Na ir manau, kad e, tai kaip ragina Envi, e, BŽUP E, nebūtų tinkamai valdoma, jeigu žemės ūkio uh, nevaldytume per išmokas. Tai reikia galvoti ir apie valdymo metodą. Uh, Na, yra kai kurių sričių, kurios netitinka mūsų kompetencijos, pavyzdžiui, gyvūnų e, galvy laikymas, e, gyvūnų gerovė, apsauga, supaprasmės. Mums, aišku, tai yra svarbus aspektai, tačiau mūsų envi nuomonė negalime jų apžvelgti, nes tai tiesiog ne mūsų kompetencijos rytis. Na, kaipgi vėl minėjau, mielai atsižvelgsiu visus pasiūlymus, siekiant bendro tikslo. Na ir man rodos, e, tiesiog apžvelgiau viską, ką sakė tie kalbėtojai, kurie dar pasiliko salėje. Ačiū. Dėkuoju. Pakeitimus galite teikti iki kovo 21 dienos, 12 valandos. O balsavimas įvyks mūsų komitete balandžio 12 dieną o plenarinėje sesijoje balsamai įvyks šiuo metu birželio mėnesį. Kągi. E, išsisėmė mūsų priešpėtės darbo atvarkė. E, ir 11.30 vyks koordinatorių posėdis, taigi dar sėki pasikartosiu. E, dabar posėdį traukime iki koordinatorių posėdį.